tu pagalba, koordinuodama savo darbus su tarptautiniais e, partneriais, sieksime stabilizuoti padėtį ir paremti politinį procesą. Ačiū. Ačiū komisijos narė Reding, diskusijos šio klausimu baigtos. Diskusijų pabaigoje buvo pateiktas, pateikti šeši rezoliucijos projektai, dėl kurių balsuosime po bendrųjų diskusijų. Dabar svarstysime padėti Bahreine. Pirmiausia, steiksime žodį rezoliucijos autoriams. Pirmasis kalbės kolega Repo. Arvoisa puhemies, ihmisoikeustilanne Bahrain. Pane pirmininkė, žmogaus teisė padėtis Bahraine pasisuko bloga kryptimi pastaruoju metu. E, protestuotojai, kovojantis už e, demokratiją, yra persekiojami, e, yra pranešimų apie kankinimus. E, E, šie veiksmai e, yra taikomi prieš tuos, kurie demonstruoja gatvėse arba pasisako prieš vyriausybę internete. Nuo arabų pavasario e, šalyje stebima demokratijos, prodemokratijos banga Visoje ES e, užsienio politikoje mes e, turime siekti sąžiningo dialogo ir e, sąsajos tarp valdžios ir piliečių. Mes norime Bahreinui tai priminti, neskatinime čia jokių re, revoliucijų. Politiniai kaliniai, kankinimai ir smurtas e, tikrai nėra tai, ką mes norėtume matyti Bahreine. Dėkoju. Dabar dvi minutės ponui Tanak. Pirminkė, nėra abejonių, kad tai, kas įvyko 2011 metais Bahreine, kėlė rimtą susirūpinimą. E, policija labai dažnai neproporcingai vartojo jėgą, žuvo nekalti piliečiai. Ir e, tie, kurie dėl to yra kalti, turi būti patraukti atsakomybei. E, bet e, po 2000, e, šių metų sausio mėnesio rezoliucijos dėl Bahreino vargu ar yra priežastis aptarnėti šią rezoliuciją. Kitos šali, regiono šalys kurių žmogaus teisė padėtis yra dar prastesnė, nėra kritikuojamas nuo arabų pavasario Saudi Arabijoje matome daug prastesnę situaciją, bet retai apie tai kalbama. Bahreinas, e, karalius paskatintas, pradėjo nacionalinį dialogą. E, Liepos mėnesį buvo įkurtas e, policijos ombudsmeno postas. Taip, politiniai kaliniai turi būti paleisti, turėtų būti užtikrinta žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė bei laisva žiniasklaida. E, Bahreinas rodo ženklų, kad jisai stengiasi patobulinti savo visuomenę šią prasme. E, tačiau reikia suprasti, kad būtent Bahreino žmonės, o ne europiečiai, e, turi raktą, kuris leistų išspręsti tas problemas. Mes turėtume kalbėti su Bahreinu dialogo dvasioje. Mes jeigu vien tik tai pirštų grasinsime iš pašalies, tai tik tai susipriešinsime su Bahreinu ir galų gale niekam nepadėsime. Dėkoju, ponui Tenokai. Dabar dvi minutės, poniai Veržyje. Skaitydami rezoliucijos projektą galime teikti, kad parlamentas laikosi nuosaikios pozicijos. Iš tiesų žmogaus teisų padėtis Bahreinė kelia susirūpinimą. Taip, reformos prasidėjo, tačiau jos sunkiai įgyvendinamos, tą turime pasakyti. Nuo rūpjūčio mėnesio padėtis blogėja, žmonės yra vis labiau persekiojami ir e, kalifos reformos nėra įgyvenimas taip, kaip žadėta. Bahreino valdžia patvirtino nemažai represinių teisės aktų. E, taip pat tūkstančiai protestuotojų yra gatvėse reikalaudami demokratinių reformų Tuo tarpu valdžia siekdama įteisinti represijas gazdina Irano grėsmė, tačiau puikiai žinome, kad tokiu būdu režimas bando e, apginti e, nedidelio mažo e, klano interesus, pasiremdamas kaiminių valstybių, sunitinių valstybių, pirmiausiai Saudo Arabijos parama, taip pat ir, ir kitų valstybių esančių, turinčių karinio laivyno bazės interesai yra labai svarbus. Aš manau, kad e, visi šie e, reformų pasiūlymai yra tik tai akių e, dumimas, visi pris, privalo prisijimti atsakomybę už padėtį šiame regione, pirmiausiai ES, Bahreinas neturėtų būti pamirštas, e, paliktas arabų pavasario nuo šalyje. E, negalime leisti Bahreino gyventojams ir toliau būti masiškai persekiamiems ir žudomiems, e, ypač tiems, kurie dirba įvairiose nevyriausybinėse organizacijoje. Ši rezoliucija neatitinka realios situacijos, joje netinkamai atspindimas mūsų solidarumas su Bahreino gyventojais, kalbėta yra nutraukiama. Ačiū kolegė Veržyje, dabar kolega Lysek vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Bahreinas yra nedidelė, bet svarbi regiono valstybė. Tai yra šalis, kuri nėra visiškai demokratinė pagal mūsų šį, šio žodžio supratimą, tačiau ji imasi svarbių veiksmų, kad reformuotų savo teismų sistemą ir gintų žmogaus teisės. Ir yra įsteigta keletas institucijų, kurios turi atlikti šią funkciją ir mes e, savo rezoliuciją tai sveikiname. Tačiau bendraudami su partneriais ypač bendraudami su savo partneriais, mes turime būti atviri ir pasmerkti tuos dalykus, kuriuos reikia pasmerkti. Aš čia kalbu apie žudimus, represijas e, ir kankinimus. Visą tai mes smerkiame. Ir norėčiau padėkoti kolegoms iš kitų frakcijų už tai, kad jie konstruktyviai dirbo su šia rezoliucija, nes mūsų nuomonė, apie nuomonę rezoliucija yra subalansuota. Ačiū. Ačiū kolegai Lyzekui. Dabar kalbės kolegė Harkin pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija, be kita ko, apibrėžia situaciją Bahreinė. Žmogaus teisų aktyvistai ten nuolat yra persekiojami ir sulaikomi. Ir Šiame kontekste rezoliucijoje reikalaujama, aš taip pat reikalauju, kad būtų paleisti visi sąžinės kaliniai, gydytojai, medikai, e, žmogaus teisų gynėjai ir taikus teisų gynėjai. Ypač norėčiau paminėti du asmenys - Abil Rajab, su kurio esu susitikusi, ir ponas Alabadžia, kurio, kuris yra taip pat kalinamas. E, ponas Tanukas klausė, ar mums tikrai reikia rezoliucijos dėl Bahreino. Aš norėčiau e, pakalbėti apie draudžiamų dujų panaudojimą Bahreinė. E, dėl to žuvo 50 žmonių ir tai reiškia, kad tos dujos buvo panaudotos kaip ginklas ir kai yra per panaudojamas toks ginklas per daug intensyviai, per daug plačiai, tai jau prilyksta e, masinių cheminių ginklų draudimo konvencijos pažeidimui. Aš manau, kad turi būti nedelsiant surenktas inspektorių vizitas e, į Bahreiną pagal cheminių ginklų konvenciją. Ačiū. Ačiū kolegijai Harkin. Kalbėjo visi rezoliucijos autoriai, dabar atėjo eilė frakcijų atstovams. Pirmasis kalbės kolega Posultas. Bahreino karalystė. Karalystėje susikerta įvairūs interesai, jie sukrečia visą arabų pasaulį, konfliktas tarp sunitų ir šyitų, Irano viešpatavimo regione siekiai, konfliktas su Saudo Arabija, konfliktai tarp nacionalistų, islamistų, taip pat įvairūs uh, vienas kitam prieštaraujantis geostrateginiai ir ekonominiai interesai. Dėl visų šių priežasčių mes norime, kad šalis būtų stabili, tačiau stabilumą galima užtikrinti tik tai žmogaus teisų pagarbos pagrindu. Todėl esame dėkingi už e, tas reformas, kurias pradėjo karalius Hamadas po 11 metų žmogaus teisų katastrofos Teigiamai vertiname e, vyriausybės e, veiklą, kai kurių ministrų veiklą, moterų padėties gerinimą, tačiau kol kas visą tai tik žodžiai ir žodžiai, žodžius reikia paversti darbus, darbais, tačiau labai svarbu e, reformas pradėti konkrečiai įgyvendinti, siekti pažangos. Ačiū kolegai Posiltui, dabar kolegai Geringer de Odenberg. Ačiū ponė pirmininkė, dar kartą Europos parlamente svarstame padėti Bahreine, kurio valdžia neįsiklauso į žmonių raginimus pradėti demokratinės reformas, taikus protestai yra malšinami pasitelkus smurtą, žmogaus teisų gynėjai sistemingai persekiami visoje šalyje. Rugsėjo 14 dieną planuojant tokias e, demonstracijas Bahreino karalius uždraudė bet kokio e, pobūdžio susibūrimus ir taip pat apriboja žiniasklaidos veiklą asmenims, kurie kurstis dalyvauti protestuose bus lipdamos teroristų etiketės, būtina padaryti galą bet kokiam gyventojų persekiojimui, taip pat paleisti į laisvę žurnalistus, žmogaus teisų gynėjus ir visus taikius protestuotojus. Besitęsiant represijoms šalyje mes tikimės, kad Bahreino valdžia priims jungtinių tautų atstovus, kurie galės vertinti žmogaus teisų padėti šalyje. Ačiū. Ačiū kolegė Geringerdė Odenberg. Dabar pusantros minutės kalbės kolegė Šakė. Pirmininkė, Mes ir vėl turime kalbėti apie žmogaus teisų padėtį Bahreinė ir tie, kas nežino, e, kokia ten padėtis, siūlo žiūrėti į Saudo Arabiją. Tačiau aš norėčiau priminti, kad Saudo Arabija teikia rekomendacijas ir netgi veda tankus į pietų Bahreiną, kad padėtų Bahreino vyriausybei. Ir užuot ieškojęs, siekęs politinio dialogo ar paleidęs politinius kalinius, parlamentas, Bahreino parlamentas apskritai uždraudė e, taikius susibūrimus. Ir taip pat reikia neužmiršti, kad ši šalis gavo pagalbos ir iš Irano. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad negali jokiomis e, aplinkybėmis e, būti jokių kankinimų ir reikia atlikti tos šalies patikrinimą. Bagrino vyriausybė turi nustoti persiekti savo, savo piliečius ir paleisti kali, politinius kalinius. Bahreino visuomenė yra labai susiskaidžiusi, ji turi išeiti iš šešėlio ir pradėti dialogą šalies ateities labui. Žiniasklaida turi būti laisva. Ji dabar nėra laisva ir ji taip pat skatina visuomenę susiskaidimą. Ir labai gaila, kad mm, specialusis pranešėjas dėl kankinimų nebuvo įleistas į šalį. Ir dėje yra imamasi tam tikrų veiksmų, naudojant ES technologijos, jomis yra sekami ir sulaikomi E, žmogaus teisų gynėjai. Ir manau, kad iš Junktinio Amerikos valstijų mes atsako nesulauksime. Manau, kad šis parlamentas turėtų būti aktyvesnis, kad e, tokie šaklės, šalis kaip Saudo Arabija nenaudotų šio Bahreino kaip e, savo žaidimų aikštelės. Ponas Bielan. Dėkoju, pirmininkė Bahreinės, dar viena vidurio rytų valstybė, kur uh, prieš demokratinės demonstracijas buvo naudojamas valdžios smurtas. E, žurnalistai, mokytojai, studentai, kiti visuomenės atstovai yra suimami, teisiami specialiuose saugumo teismuose. Aš raginu Bahreino vyriausybę gerbti jų piliečių teisės į taikias demonstracijas, užtikrinti žmogaus teisės ir žiniasklaidos laisvę. Politiniai kaliniai turėtų būti paleisti ir išteistinti. Turi būti nutraukta ir kitokia diskriminacija. Pastaruoju metu matome ženklų iš Bahreino pusės e, pradėti dialogą. E, sveikiname žmogaus teisų ministro posto įsteigimą. Tačiau raginame, kad ši institucija remtųsi tarptautiniais standartais. Tikiuosi, kad Bahreine mūsų žodžius išgirs ir kad mes ir toliau konstruktyviai draugės su tarptautinė visuomenė to sieksime. Dėkoju. Dabar pusantros minties ponui Murphy. Dėkoju pirmininkė visame pasaulyje. Milijonai e, buvo įkvėpti e, arabų pavasario, Tuniso ir Egipto įvykių, tai pasakytinai yra apie Bahreino jaunus žmonės ir piliečius. Jie išėjo į gatves reikaladami demokratijos, bet susidūrė su Bahreino saugumo pajėgų smurtu ir tas smurtas tęsiasi ir pastarumė dar sustiprėjo, ypatingai kai kalbama apie viešojo sektoriaus darbuotojus ir medicinos darbuotojus. Daug viešojo sektoriaus darbuotojų buvo atleisti iš darbo arba e, už tai, kad padėjo sužeistiesiems. E, kariniuose tribunaluose buvo teisiami medicinos darbuotojai, tačiau kelet, E, keli iš jų buvo nuteisti, e, paskui paleisti, tačiau nemažai jų dar kankinasi kalėjimuose. Rūpiučio mėnesį e, karalius išleido specialų įsaką draudžiantį demonstracijas sostinėje. Žmonės persiekimi už tai, kad jie bando įgyvendinti savo teisėtą teisę į protestus. E, galiausiai reikia pasakyti, kad būtent tos šalis, kurios labiausiai reikia apie padėtį Sirijoje, tokios kaip Junktinės Amerikos valstijos ir kitos, e, turi didžiausią prekybos ginklais apyvartą su Bahreinu. Ačiū pirmininkė, taip pat ir Bahreine pavasaris greitai e, tapo rudeniu valdžia numalšino siekį vykdyti demokratinės e, reformas, nes e, valdžios siekis arba siekis išlikti valdžioje yra daug didesnis nei e, noras vykdyti reformas. Visi puikiai žinome, kad Bahreinas yra svarbus vakarų valstybė ekonominis partneris ir todėl uh, vakaruose užmerkiamos akis, nematomos, nepastebimos, e, nepastebimi žmogaus teisų pažeidinėjimai. Reikėtų prisiminti Kofi Anano žodžius apie tai, kad šiandien pažeidinėdami žmogaus teisę sudarome sąlygas rytoj pradėti masinės, leisdami pažydinėti žmogaus teisės, su, su kuriamis sąlygas e, būsimoms masinėms žudynėms. Mes turime pratitaikyti e, ginklų embargą Bahreinui, taip pat e, imtis kitų ekonominio poveikio priemonių vietoj tuščių žodžių mes turėtume imtis konkrečių veiksmų. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Obermairiui kalbėjo frakcijų atstovai, dabar kiti užsiregistravę kalbėtojai. Pirmoji, ponė Korhola, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų nelengva įvertinti padėtį. Bahreinė susikerta Irano, Saudo Arabijos, JAF interesai. Ir tokiais atvejais dažniausiai siūloma elgtis apdairiai, supratingai siekiant užkirsti kelią didesnio masto politiniams neramumams, tai reiškia, kad jungtinės tautose veikiausiai net nebus galimybių pritaikyti kokias nors sankcijas Bahreinui. Ir jeigu įvairios šalies gyventojų grupės gautų galimybę pasinaudoti savo demokratinėmis teisėmis, tai būtų sveikintinas dalykas, tačiau man kyla nerimas dėl tų E, tikslų, kurių yra siekiama šalyje, taip pat prisidengus ir taikiomis e, demonstracijomis kartais gali atsitikti taip, kad mes pradėsime saugoti arba ginti ne tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos. Reikėtų visus siekti susadinti prie bendro stalo. Kolega Van Orden dabar. Ačiū, pirmininkė. Bahreinas yra mūsų ilgametis draugas ir sąjungininkas. Jis Persijos įlankoje užima strateginės pozicijas, taip pat e, tai yra ir ta vieta, kur JAF yra dislokavusi savo penktąjį laivyną ir taip pat Bahreinas yra ir Saudo Arabijos sąjungininkas ir dėl to jis tampa taikiniu tų, kurie nori destabilizuoti regioną. Daugelį metų šitai ir sunitai gyveno santaikoje, o dabar yra bandoma pasinaudoti jų skirtumai. Žinoma, mes remiame e, žodžio laisvę ir e, taikaus susitaikių susibūrimų laisvę, bet ir e, tie, kurie nori protestuoti, turi būti išklausyti. Ir šiuo požiūriu karaliaus potvarkiai dėl dialogo, dėl ir dėl kai, kurie, kai kurių kalinių paleidimas, tai yra tos iniciatyvos, kurias mes sveikiname. Tačiau e, manau, kad e, bus ir toliau e, išnaudojimo ir žiūrių. Mes vis dėlto norėtume, kad čia būtų vadovaujamasi apdairumo principų ir tie, kurie siekia politinio susitarimo, pasmerks terorizmą ir smurtą ir dalyvaus konstruktyviai dialoge. Dėkoju kolegai Van Ordenui. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmiausia, ponas Kelly. Dėkoju, ponė pirmininkė, tiesą sakant. Bahreinė padėtis e, toli gražu nėra tokia bloga, lyginant su kitomis šalimis, apie kurias ką tik kalbėjome. Reikia pripažinti ten padarytą pažangą ypač e, kai šnekama apie policijos ombudsmeno posto įsteigimą. E, turime taip pat e, paminėti ir moterų pripažinimą toje šalyje. Regione tai nedažnas reiškinys. Tačiau tuo pat metu nebejotinai turime toliau daryti spaudimą Bahreinui, siekiant spaudos laisvės. Tai svarbu bet kokioje demokratinėje šalyje. Taip pat ir apie socialinę mediją. Na ir žinoma išlieka politinių oponentų įkalinimo problema. E, dėkojame ponui Keli. Dabar žodis poniai Krecu. Ačiū pirmikė, e, mane labai neramina e, manamos valdžios uh, veiksmai, ypač užpuolant taikės demonstracijas. Mes turime raginti, sustabdyti tuos persekiojimus. E, tie, kurie yra sulaikyti, politiniai kaliniai turi būti paleisti, žmonės turi turėti susirinkimų laisvę e, ir reikia, kad į šalį galėtų patekti jungtinių tautų specialus pranešėjai dėl kankinimų ir žmogaus teisių. E, Reikia atitinkamai koreguoti teisingumo sistemą. E, eina kalba apie tai, kad Bahreinėje įsikurs arabų žmogaus teisėjų teismas. Aš manau, kad tai nusipelno ES pagirimo. Dėkui. Dėkuoju, poniai Grecu. Dabar žodis ponai Paška. Ačiū, pan pirmininkai, gerbama komisijos narė, pritariu ponui Tenokui dėl rezoliucijos nuostatų formuluočių. Manau, kad reikėtų pasirinkti konstruktyvų požiūrį į padėtį Bahreine. Reformomis e, patvirtinama kad būtina ne tik atsižvelgti į protestuotojų pageidavimus, reikia paprasčiausiai atsirinkti tarp protestuotojų, atsijoti islamistus nuo demokratinių jėgų. Karaliaus patvirtintos priemonės, kuriamis pagerinta moterų padėtis, piliečių reikalų ombudsmeno pareigybės įsteigimas parodo, kad pažanga Bahreine įmanoma Tačiau, žinoma, reikia reikalauti daugiau, reikia reikalauti žiniasklaidos laisvės, paleisti politinius kalnius, taigi erdvės iniciatyvams yra. Ačiū kolegai Paška, dabar pabaigai kolegė Isaja. Pirmininkė padėtis Bahreinė yra arabų pavasario rezultatas. Vyriausybė stengiasi apri... kontroliuoti opoziciją, nutildyti opoziciją ir tai darydama ribojo žmogaus teisės. Tačiau kova su terorizmu neturi skatinti nepamatuotos jėgos naudojimo. Tie, kas atsakingi už smurtą, turi būti patraukti atsakomybėn ir vaikų sulaikymai, ir politinių kalinių kalinimas net, neturi likti be atsako. Žinoma, tame regione yra šalių, kur žmogaus teisų padėtis dar blogesnė. Šiame tekste mes norėjome akcentuoti ir mm, pastarojų metų įvykusius situacijos pagerėjimus. Labai gaila, kad ne visos frakcijos pritarė subalansuotam tekstui. Ačiū. Dėkoju poniai Esaja, baigiame pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Reding. Pirmininkė, iš pat pradžių akcentuosiu, kad padėtis Bahreinė kelia susirūpinimą. Vicepirmininkė Ešton manęs paprašė jums pateikti šį teiginį. Ji labai atidžiai stebi padėti Bahreinė. Nuo 2011 metų vasario mėnesio sukilimų ir ji asmeniškai bendrauja su mm, valstybės institucijomis, bendrauja ir su karaliumi, ir su pilietinės visuomenės atstovais. Noriu dar tada akcentuoti raginimą visoms e, konflikto pusėms e, atsisakyti smurto ir siekti e, tautinio susitaikymo. Vicepirmininkė Ešton paprašė ES specialio atstovo žmogaus teisų klausimais Stavros Lambrinidis surenkti išsamų vizitą į Bahreiną prieš jos vizitą į Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdį birželio 30 dieną. Taigi Ponas Lambrinidis susitiko su vyriausybės opozicijos plėtinės visuomenės atstovais, jis aplankė kalinius, kurie yra sulaikyti dėl jų politinės veiklos ir dar, jis dar kartą akcentavo, kad susitaikymo procesas reikalauja nuosaikumo ir pasitikėjimo skatinimo priemonių derinio ir tai turi daryti visos pusės turi būti paleisti visi, kurie buvo sulaikyti per tai, vykdydami taikę politinę veiklą, nes būtent dėl to e, ir prasidėjo labai didelė Bahreino visuomenės polarizacija. Žmogaus teisų klausimas Bahreinė ir toliau lieka labai svarbus ir nacionalinis Bahreino susitaikymo procesas dar turi pasistumėti pirmin. Todėl aš kreipiuosi į šalies institucijas, kad e, visi naujai tvirtinami teisės aktai atitiktų tarptautinės teisės standartus ir kad būtų praktiškai apsaugotos ir gerbiamo žmogaus teisės. Pastarosiomis dienomis mes su mm, Bahreino, atstovais, Bahreino atstovams išreiškėme susirūpinimą e, dėl tam tikrų veiksmų, dėl kurių gali būti atimta pilietybė, taip pat dėl neseniai priimto nutarimo, kuris reglamentuoja pilietinės visuomenės ir diplomatinių misijų santykius. Mes ir toliau e, raginsime Bahreiną greitai įgyven, įkurti nepriklausomą tyrimo komisiją ir gyvendinti periodinės peržiūros rekomendacijas. ES taip pat yra pasirengusi teikti tolesnę paramą, nes esame įsitikinę, kad viso to reikia, kad būtų sukurtas tarpusavio pasitikėjimas, o jo reikia tvariam reformų procesui. Nors mes ir vertiname tai, kad praėjusią Liepą buvo įsteigta policijos ombudsmeno tarnyba. Vis dėlto ir toliau raginsime institucijas kovoti su nebaudžiamumu. Tikimės, kad ta nauja tarnyba kartu su prokuratūroje įsteigtų nepriklausomų tyrimų padaliniu galės veikti nepriklausomai. Taip pat naudodamasi progą noriu mm, pasveikinti bendrą deklaraciją dėl Bakreino, kuri buvo pateikta e, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje rugsėjo 10 dieną ir kuriai pritarė visos valstybės narės. Džiaugiuosi ir Europos parlamento delegacijos indėlių, turiu galvoje delegaciją ryšiams su arabų pusėsaliu. Ir taip pat dėkoju delegacijai už subalansuotas rekomendacijas, jį, kurias jį pateikė šių metų balandį. Ačiū komisijos nariai Reding. Baigiame diskusijas, buvo pateikti jų pabaigoje šeši rezoliucijų projektai, balsuosime iš karto po diskusijų. Dabar tačiau norėčiau Jums pranešti, kad ar dėl vedimo tvarkos yra.